pabaigoje, taigi diskusijos šiuo klausimu baigtos, balsuosime po pietų, iš karto po diskusijų. Kitas darbo tvarkės klausimas ir diskusijos dėl padėties Bahreinė, Nabelio Radžabo, Abdulhadė Alkavajos ir Ibrahimo Šarifo atvejai. Pirmiausia, kalbės rezoliucijos autoriai, pirmasis kolega Kėlamas, vieną minutę. Ačiū. Ko mums reikia šiuo atveju? Manau, kad mums reikia tolygaus ir konstruktyvaus požiūrio, tarpusėje susijant kritiką ir padrasinimus. Mes e, esame susirūpinę dėl žmogaus teisų padėties Bahreinė, dėl represijų demonstratų atžvilgių prieš metus. Šiandien raginame paleisti kelis sąžinės kalinius, ypač Nabilį Radžabą, Bilhadį. E, Al-Havadžį ir Ibrahimą Šarifą. Kartu e, yra ir padrasinančių signalų, e, kurias siunčia Bahreino vyriausybė e, <clears throat> gyvendama tam tikras reformas, kurias buvo raginama gyveninti komisijos ataskaitoje. Mes tikimės, kad tų reformų eigoje bus sukurta nepriklausoma nešališka teismų sistema ir bus tęsiamas dialogas su sosto įpėdinių mes toliau stebėsime padėti Bahreine, toliau ją kritikuosime, bet ir drąsinsime Bahreino valdžią, toliau e, ragindami ją vykdyti reformus. Ačiū kolegai Kilamui. Kolega Van Orden dabar. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Aš e, norėčiau pasidžiaugti pono Kėlamo pateiktą subalansuotą labai poziciją, pasiūlymų. Mes tikrai turėtume uh, kalbėti apie žmogaus teisės ir raginti šią šalį gyventi reformas, bet taip pat turi pripažinkime kiekvienos konkrečios situacijos e, realybė, ekstremistiniai elementai, kitų šalių įsikišimas, kuriuos siekime destabilizuoti režimą ir aišku e, poreikis palaikyti tvarką, bet tai nėra aišku pasiteisnimas savavališkam e, įkalinimui. Bahreinas yra šalis, kuri yra vakarų sena sąjungininkė ir draugai, ypač mano šalies. Po karaliaus incidento iniciatyvos, sustoipėtinis taip pat parodė labai rimtą pasiryžimą gyvendinti nuoseklės reformas, kurios sustiprintų demokratiją, užtikrintų daugiau stabilumo. Visi geros valios politikai, nepriklausomai nuo politinės krypties, turėtų siekti konstruktyviai dalyvauti nacionalinėme politinėme dialoge. Ir Bahreino valdžia savo ruoštų turėtų taip pat pademonstruoti tam tikrą susivaržymą ir e, dosnumą. Dabar kolegės Hakė. Ji norėtų pateikti Jums klausimą. Dėkoju. Pone Vanorden, aš e, nudžiugau išgirdusi, kad jūs minėjote įsikišimą iš tečių šalių, tai pirmiausia Iranas ir Saudo Arabija. Mūsų frakcija norėjo paminėti šį kišimąsi rezoliuciją, bet jūsų frakcija ir APP nenorėjo tokio paminėjimo. Man atrodo, reikėtų žiūrėti platesnį kontekstą artimuosiuose rytuose, sprendžiant Bahreino problemas ir užtikrinti, kad mes jas įveiksime, nes krizė yra labai rimta. Taigi norėčiau e, paklausti jūsų, ar tai yra e, susirūpinimą kelianti problema. Kaip e, mano gerbiama kolegė ir draugė ponės Hakė sakė, aš nekalbėjau apie Saudo Arabiją, nes ši šalis yra režimo sąjungininkė. Aš kalbėjau apie šalis e, iš kitos e, Persijos įlankos pusės, e, tokias kaip Iranas. Dabar ponė Dekais ir dvi minutės kalbės. Gerbiamas pirmininkė, mūsų rezoliucija, kurią priimsime šiandien po pietų, negalėtų būti kontraproduktyvi. Mes e, žinome, kad Bahreinas taip pat dalyvavo arabų pavasarėje, bet yra kilę konfliktai tarp šitų ir sunytų. E, reikia kalbėti apie susitaikymą šioje šalyje. E, minėsime trečiasias E, sukilimo e, Bahreinė metnės, bet spaudimas tebėra tai toks kaip ir anksčiau. Europos parlamentas turi sikišti tam, kad būtų pasisakoma už didesnį demokratiją e, šioje šalyje šiais metais. Sosto įpenis pradėjo nacionalinį susitaikymo procesą, bet Tai, taip pat vidaus reikalų ministerijoje, prokuratūroje bus įkurtos specialios komisijos, kurios seks, ar nėra, pavyzdžiui, kankinimo atveju, kaip elgiamasi su politiniais kaliniais. Ir taip pat pažadėta reformuoti baudžiamai kodeksą, tai yra labai geras dalykas, tačiau yra daug blogybių, kurios e, toliau kelia susirūpinimą tarptautiniai bendruomeniai. Mes turėtume sekti, kas vyksta šioje šalyje. E, žinome, kad reikėtų palaikyti tuos reformatorius, kurie siekia taikiai e, pakeisti šalį, dėkti joje reformas. Ačiū gerbiama kolegė Dekaiser, dabar dvi minutės kalbės kolegė Veržiat. Bahreinas kenčia nuo baisių represijų ir niekas dėl to nieko nedaro. Mes žinome, kad prieš tris metus režimas brutaliai užgneužė e, sukilimą tiek iš vidaus, tiek iš išorės jis buvo gniaužimas. Mes e, žinome, kad e, kas iš tikrųjų vyksta šioje šalyje. Ir dabar tarsi bandoma mums pasakyti, kad tikrai nėra jokių konflikto tarp sunitų ir šitų. E, Bahreinas labai griežtai pasielgė arabų pavasario kontekste ir e, didieji broliai iš Saudo Arabijos e, padėjo jiems. Reikia, kad šioje šalyje buvo, e, būtų gerbiamo socialinio teisingumo e, teisės. Mes turėtume gerbti, pagerbti tuos drąsius Bahreino žmonės, kurie kovoja. Ir dabar sakoma, kad bus dėgiama reformos, kurios tarsi skirtos nuraminti draugams vakaruose. Bet režimas ir toliau kalina oponentų procentus dabar toje mažoje valstybėje, kur yra šeši. E, šimtai tūkstančių gyventojų yra 3 e, tūkstančiai politinių kalinių. Matome, kad e, spaudos laisvė yra labai važoma tiek vietos, tiek užsienio žurnalistams. E, Bahreinas yra šalis, kurioje labai važomas internetas. Ir aš Norėčiau taip pat Nabilo Radžabo atvejį paminėti, kuris yra Tarptinės žmogaus teisų federacijos generalinės sekretorijos pavaduotojas, e, taip pat Abdulai Al-Kavadžia, kuris buvo kankinamas ir įkalintas iki gyvos e, galvos. E, mes bendradarbiavome su Persijos įlankos taryba, bet ten nekalbama apie žmogaus teisų dalykus. Uh, Reikia taip pat e, raginti, kad nebūtų įmamasi ginkluotos kovos. Ačiū kolegė Viržyje, dabar kolegė Šakė, dvi minutės kalbės. Much, President. Labai ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Neramumai ir žmogaus teisų pažeidimai Bahreine e, negali būti užgošti gražių pasaulio ekonomikos forumo reklamų ir plakatų, kuriuos matome per CNN televiziją. Mes matome, kad to šalies vyriausybė nesugeba spręsti žmogaus teisų problemų ir žmonių nusiskundimų. Noriu pabrėžti, kad jiems nereikia įsikišimo nei iš, Pietų, iš Saudo Arabijos, nei iš Irano į vidaus reikalus E, priešingai, e, Bahreino žmogaus teisų centro ataskaita ir atitinkamos e, tarptautinių organizacijų rekomendacijos turėtų būti įgyvendintos. Mes turime reikalauti visų būtinų reformų įgyvendinimo. Dinkstantys žmonės, karinių teismų bylų iškelimas vadinamiesiems įtariamiesiems nubausti, gydytojų uh, darbo trukdymas e, ir egzistuoja. Kai kalbame apie nepilnamečių sulaikymą, taip pat turime kalbėti apie tai, kad žmogaus teisų, vaiko teisų konvencija, turė, kad jungtinių tautų žmogaus teisų konvencija turėtų būti įgyvendinta. Šioje rezoliucijoje mes taip pat raginame, kad būtų panaikinta e, žmog, mirties bausmė arba moratoriumas jai paskeltas. Žmogaus teisų aktyvistai e, tokie kaip Abdulhadi Al-Havadžia ir jo dukteris E, turėtų būti paleisti. Mes dar kartą kviečiame, kad būtų paleisti visi politiniai kaliniai žmogaus teisų aktyvistai ir aš tikiuosi pozityviau, e, kad e, Arabų žmogaus teisų teismas, manamare, pasitarnaus kaip katalizatorius ir primins, kad žmogaus teisų laikymasis turi būti užtikrintas Bahreinė ir visame regione. Liūdna yra žiūrėti į artimuosius rytus. Būtų galima tikėtis, kad Bahreino problemos yra išsprendžiamos ir jas reikia išspręsti kart ir visiems laikams. Tada tos valstybės siekiai pasaulinėje arenoje būtų ne tik ekonominiai ir strateginiai, bet ir būtų sutieti su Bahreino žmonėms atsiveriančiomis galimybėmis ir teisėmis. Ir tada net ir Europos parlamento nariai galėtų ten važiuoti laisvai, e, be problemų gaudami vizą. Ačiū kolegė Šakė. Paskutinis kalbės kolega Šliuteris, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad gerai, kad e, mes e, nesikreipiame nei į Saudo Arabiją, nei Iraną, e, kad jie žiūrėtų tai, kas yra daroma toje valstybėje. Mes patys turim žiūrėti, kas darosi patys eksportuojame ginklus arba apginkluojame liaudies mases, kurios e, neaišku, kam naudoja mūsų teikiamą paramą. Todėl mes turėtume pagalvoti, kaip prisidedame prie konfliktų atsiradimo ir jų reguliavimo. Bahreinas be abejonės e, nesusiduria su jokiamis e, rizikomis iš interneto. Tai nėra susiję su visų sergančiųjų diskriminavimu ar aktyvistų uždarimu. Bahreinas be abejonės susiduria su e, grėsme, kad e, e, karališkųjų rūmų ar vyriausybės ginkluotosios pajėgos tikisi, jog gali sustabdyti žmogaus teisų diskusijas ir siekiančių žmogaus teisų srautus ir demokratijos siekiančių srautus. Ir grėsmė iškyla dėl to, kokios yra pasirenkamos bausmės E, grėsmė iškyla dėl to, kad yra naudojamas į specialiaisiais teismais. Su tuo e, yra susijusi Bahreino ateitis. Atėjo laikas e, atversti naują istorijos puslapį ir ieškoti naujų veikimo būdų, ne tik tai konsultelti dėmesį į tai, tuos, kurie kritikuoja senuosius veikimo būdus. Čia kolega Šliuterį, dabar kalbės frakcijų Vardu parlamento nariai pirmoji kolega Korgų. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes svarstėme kelis kartus per pastarus mėnesius padėti Bahreine ir neveltui tą darėme. Norėjau pabrėžti kai kurias problemas susijusias su žodžio laisvė. Bahreinas yra 65 vietoje pagal e, žiniasklaidos laisvės vertinimus. 44 žurnalistai, 22 žiniasklaidos darbuotojai jų atžvilgių, nukentėjų atžvilgių buvo taikomas sutinkamos priemonės, kaip ir socialinėje žiniasklaidoje neleidžiama laisvai reikšti savo mintis, žmonės yra sodinami penkeriems metams į kalėjimus arba verčiami mokėti dešimties tūkstančių <clears throat> eurų baudą po to, kai buvo paskelbta nepriklausomos uh, tyrimo komisijos ataskaita dėl Bahreino. Šalies teismai nesilaiko pagrindinių žmogaus teisų principų. E, ir tokie teismų, toks teismų elgesys tikrai nesudaro teigiamą įspūdžio. Ačiū kolegai Korholai, dabar kolega Reipo. Ačiū, ponė pirmininkė. Žmogaus teisų padėtis yra labai niūri. Valdžia taiko neadekvačias priemonės demonstracijų organizatorių atžvilgių, daug žmogaus teisų gynėjų yra sodinami į kalėjimus neribotam laikui, negalim pasinaudoti žodžio laisve. Laisvė socialinė žiniasklaida yra viena iš žodžio laisvės priemonių ir todėl e, būtina užtikrinti galimybę naudotis šią žiniasklaidos ryšimi, taip pat turime pareikšti savo paramą, siekiant sustiprinti ir apginti žmogaus teisės. Privalome pirmiausia atkreipti dėmesį į žmonių valią ir plėtoti nacionalinį dialogą. Europos Sąjunga privalo įsikišti. Dabartinių padėtį Bahreinė, nes Bahreino kalėjimuose yra labai daug politinių kalinių ir būtina juos išlaisvinti kuo greičiau. Ačiū. Ačiū kolegai Rėpo, vieną minutę kalbės kolega Posiltas. Papirminkio kalbu taip pat ir kolegės Nibler, kuri yra mūsų delegacijos ryšiams su Persijos Junkos šalimis pirmininkė. Su dideliu susirūpinimu stebima padėti Bahreine remiame kovo žmogaus teisės šiais konkrečiais trimis atvejais būtina, kad valdžia imtųsi nedelsdama veiksmų. Kita, kita vertus, negalime diskutuoti taip vienpusiškai, kaip kai kurie čia darė. Pirmą kartą sustikau su Bahreino vadovu prieš 30 metų. Jau e, tuo metu e, jautėsi įtampa tarp sunitų ir šytų, Irano teritorinės pretenzijos buvo aktualios, jos išlieka. Žinome, kad tiek religinio dialogo kontekste, tiek geopolitinėme kontekste Bahreinas atlieka teigiamą ir, ir konstruktyvų vaidmenį tiek turint omenyje šalies karalių, tiek sosto įpėdinį. Todėl turime energingai palaikyti žmogaus teisės, tačiau taip pat aiškiai pabrėžti, kad remiame e, taikaus reguliavimo pastangas ir e, vykdomas šalyje reformas. Ačiū kolegai. Posiltai dabar kolegai Geringerdė Odenberg. Ačiū ponė pirmininkė. Žmogaus teisų e, pažeidinėjimas Bahreinė kelia didžiulį tarptautinės bendruomenės nerimą, valdžia neužtikrina pagrindinių žmogaus teisų, žodžio laisvės, susirinkimo laisvės, galimybės laisvai pasisakyti žiniasklaidą, asmenys be priežasties yra <clears throat> suiminėjami, tokie kaip Nabilis Radžabas, kuris yra Bahreino žmogaus teisų centro vadovas, kuris laikomas kalėjime jau dviejus metus. Abdul Hadi Al-Khavažė žmogaus teisų aktyvistas taip pat nu, nu, baustas mirti, e, bausmė iki gyvos galvos už savo veiklą, kaip ir Ibrahimas Šarifas, kuris organizavo taikės manifestacijas 2011 metais. Šie asmenys, kaip ir dešimtis kitų, tampa sufabrikuotų bylų, kankinimų, nežmoniško elgesio aukomis. Reikia sustabdyti tokią Bahreino valdžios vykdomą politiką, e, paraginant nedelsint e, įgyvendinti nepriklausomos Bahreino tyrimo komisijos ataskaitos nuostatas ir e, padaryti galą politinių kalinių praktikai žmogaus teisų laužimui. Ačiū. Ačiū kolegai Geringer de Odenberg. Nėra užsiregistravusių kalbėti pagal procedūrą, prašau žodžių, todėl iš, iš karto suteiksiu žodį komisijos vardu kalbėti jos nariui Fiuliai. Thank you, Mr. President. Gerbimas pirmininkė, nariai, norėčiau pirmiausiai akcentuoti tai, kad vyriausioji įgaliotinė komisijos vicepirmininkė labai atidžiai sekė, seka situaciją Bahreine. ES bendradarbiauja su vietos valdžia, vietinė valdžia aukščiausių lygių, taip pat su Bahreino visuomenės atstovais. Po to, kai Mm, prasidėjo neramumai vasario mėnesį 11 metų. Vyriausiai galiuotinė mm, pasveikino tą faktą, kad e, karaliaus Amando prašymų e, sosto įponis e, pradėjo nacionalinio konsenso dialogą ir bendrauja su to dialogo dalyviais, pirmiausia su generaliniu sekretoriumi Šeiku Al Salman Ir tai pirmą kartą vyksta po 11, tai pirmas sustikimas vyko 2011 metų vasario mėnesius. Ir nuo to mes matome, kad atsirado potencialas nacionaliniam susitaikymui ir tvarioms reformoms toje šalyje. Mes raginame dar kartą visą šalį susilaikyti nuo smurto ir dirbti kartu. Uh, kad būtų užtikrintas susitaikymas be jokių e, išaksnių sąlygų. Bet kai buvo e, mūsų sakoma per pastarusius kelius metus susitaikymo procesas, jeigu jis bus, e, nu, norint, kad jis būtų tvarus, reikia, kad būtų dirbama nuosekliai, imamasi konkrečių žingsnių iš visų pusių, reikia E, taip pat e, paleisti tuos, kurie bus laikyti dėl taikios politinės veiklos. Reikėtų įveikti susiskaidimą Bahreino visuomenės, kuris yra gilus. E, Stavros Lamidytis, ES specialus įsigaliotinis žmogaus teisėms, birželio mėnesį pernai lankėsi Bahreine ir jisai turėjo galimybę susitikti su kai kuriais politiniais kaliniais. Mes ir toliau atidžiai seksime, kaip e, klosto situacija šią srityje. ES sveikina tai, kad buvo imtasi pozityvių žingsnių iš Bahreino valdžios pusės, e, siekiant įgyvendinti Bahreino nepriklausomos tyrimo komisijos rekomendacijas e, BC. E, tai e, turėtų pagerinti žmogaus teisų situaciją. Tačiau reikia dar daug ką pasakyti ir mes ir toliau raginsime Bahreiną e, greitai ir visiškai įgyvendinti šios nepriklausomos Rimo komisijos ir visuotinės periodinės peržiūros e, metu padarytas rekomendacijas ir pateiksime visokiojopę, suteiksime visokiojopę paramą, kad tų tikslų būtų galima pasiekti. Mes toliau bendrausime su valdžia, e, kad kovotų siejama būtų su nebaudžiamumu, neatsiskaitimu niekam. E, ombudsmenas, e, vidaus reikalų ministerija, prokuratūra, e, kalinių ir sulaikytųjų komisija, nacionalinė žmogaus teisų teisų institucija turėtų vaidinti svarbų ir aktyvų vaidmenį šioje srityje. E, jos, tos institucijos turėtų vykdyti savo e, įgaliojimus visiškai nepriklausomai. Jos turėtų užtikrinti e, konkrečius rezultatus, kad įgytų piliečių pasitikėjimą. Mes taip pat manome, kad pono Juan Mendes, jungtinių tautų specialiausios pranešėjo, uh, kankinimų, e, dėl kankinimų e, ir nežmoniško elgesio atveju vizitas bus e, svarbus ženklas, kad visi pažadai bus įgyvendinti. Aš taip pat norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti Europos parlamento delegacijai ryšiams su Arabijos pusės saliu įnašų. Norėčiau pats asmeniškai padėkoti Jums už pastangas stiprinant ES bendradarbiavimą su Bahreinu. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ačiū komisijos nariai Fiulė. Diskusijų pabaigoje buvo pateikti šeši rezoliucijų projektai. Baigiame diskusijas, balsuosime nedelsiant po šių diskusijų. Pradėsime Nuo balsavimų dėl rezoliucijos projekto dėl paties Tailande vyks vienkartinis balsavimas dėl bendros penkių frakcijų pateiktos rezoliucijos. Pakeitimų nėra, taigi iš karto balsuojame, kas už, kas prieš. Susi